nuomonės, ją perėmiau iš Jensen, kadangi ji nekandidatavo dar kartą. Norėčiau padėkoti Ane, nors jos šiuo metu čia ir nėra. Bet taip pat norėčiau padėkoti ir Evelinai iš sekretoriato už tikrai labai gerą pasiruošimą į darbą. Visų pirma, norėčiau priminti, kad Europos parlamentas palaiko Europos priežiūros institucijos, EZAS kūrimui. Ir, mm, kūrimą ir mano, kad tikrai tai pagerins priežiūrą Europos lygiu. Šios institucijos buvo įkurtos 2011 metais, dar nesibaigus finansų kriziai perėmus užduoti iš ankstesnių komitetų. Kartu su ECB šios institucijos yra tikrai svarbios e, finansų rinkų veikimui Europos kontekste, taip pat labai svarbios ir darbo vietų kūrimui ir kitos e, finansų krizės užkirtimui. Europos komisijos pasiūlyme stengiamasi sumažinti e, mokesčius, e, lyginant su 2013 metais. Taip pat komisijos pasiūlyme yra norima išlaikyti e, nustatytų darbo vietų skaičių, nes dabar institucijose darbuotojų dar per mažai. nenorima mažinti e, išteklių kitose srityse. Ir e, tikrai argumentai įtikina taip pat ir DG Marktą palaiko institucijų biudžeto pasiūlymus. Taigi mes turėtume patvirtinti šių institucijų pasiūlytą biudžetą, nes jam pritarė ir DG Markt pastaraisiais metais. Mes suteikėme daugiau užduočių trims institucijoms, pavyzdžiui, Europos institucijų ir atitikties teisės aktams vertinimą. Taip pat e, yra kilę naujų užduočių susijusių su priežiūra e, ir su įvairiais teisės aktais. Ir tam tikrai reikės taip pat e, daugiau biudžeto lėšų. Taip pat svarbu, kad e, agentūros turėtų pakankamai žmogiškųjų išteklių tam, kad galėtų įgyvendinti savo priežiūros vaidmenį. Aš nerekomenduoju taip vadinamų blanket check, kalbant apie žmogiškuosius išteklius. Kartu su komisijos nariu Levandovski aptarėme visą tai ir e, jis e, minėjo, kad jeigu biudžetas nebus, biudžetas nebus pritarta, reikės apie tai diskutuoti dar toliau. EZA E, teigia, kad kyla e, problemų įdarbinant vyresnius darbuotojus tam tikrose e, valstybėse ir kad trūksta lėšų. Ir esame ištikliai netitinka reikalavimų. Taip pat EZA yra pasitelkusi mišrų E, finans, mišę finansavimo sistemą, dėl to gali padidėti administracinė našta. Štai dėl ko norėčiau paskatinti komisiją pasiūlyti iki 17 metų finansinę sistemą, e, kuri būtų paremta rinkos dalyvių mokesčiais. Norėčiau ir toliau dirbti su šešėliniais pranešėjais ir kitų komitetų rengiant šį dokumentą. Dėkuoju pirmininkė. Dėkuoju, dabar suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjams iš frakcijų. Dabar žodis Ivanai Malevič. Labai ačiū, ačiū ponai Torvalcui. Jis labai puikiai paaiškino, kodėl reikėjo padidinti biudžetą šiom trim labai svarbiom priežiūros institucijoms. Taip, e, reikia pasiekti, kad iš tikrųjų būtų nuosekliai gyvendinamos e, priemonės visoje Europoje. Be tokio įgyvendinimo ir taikymo e, tai mes visą derinimą, visą harmonizavimą prarasime. Taigi reikia tiesiog stiprinti šias tris institucijas reikia didinti ir biudžetą, ir darbuotojų skaičių. Ir būtent tai atsispindi mūsų pasiūlyme, ko reikia šiom trim institucijom. Reikia, kad socialgumus žiūrėtų į tai, kad jeigu gerokai padidins darbuotojų skaičių, reikia tiesiog bandyti uh, ieškoti patyrusių darbuotojų. Uh, todėl kad, tai nauja, kad nauji darbuotojai be patirties susiduria su sunkumais, kada a, darbas jau pakrypsta į gyvendinimą. Ir taip pat svarbu, kad būtų atitinkamas biudžetas numatytas. Tiek šiam kartui. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešimui, taip Liudvikson Orlai, už labai gerą pasiūlymą ir geras pataisas. Man atrodo, tai labai geras atspirties taškas mūsų tolesniam procesui. Svarbiausia, kad sutartume dėl pagrindinių dalykų. Gerai, kad kreipiame dėmesį į priežiūros institucijas mūsų komitete Žinoma, kyla ir rimtų problemų. Šios trys institucijos o joms klius didelė darbo našta, reikia daug priemonių įgyvendinti Ir jeigu jau nebus suteikiami pakankamai išteklių, kyla rizika, kad e, nes, nebus sugebėta įgyvendinti reikiamame e, lygmenyje, reikia, reikiamas kokybės įgyvendinimas gali nepavykti. Taigi kalbame apie reformas, dėl kurių e, buvo jau susitarta, jos turi būti gyvendintas praktiškai. Taigi iki 2015 metų norima ties užšaldyti darbuotojų skaičių. Šios institucijos šiais metais na, buvo daugiau sutikta erdvės manevrams. Tačiau na, nematau aš komisijos sampratojimuose geros logikos argumentai atrodo prieštarauja vienas kitam. Iš vienos pusės e, didinamos užduotis, bet iš kitos pusės e, komisija nepasirengusi suteikti papildomų išteklių. Manau, kad reikėtų tiesiog pasižiūrėti giliau tai, ko iš tikrųjų reikia šitom institucijoms jeigu pasižiūrime į skaičius, atrodo, kad jie lygtai gerai subalansuoti. Reikia, kad tiesiog būtų laikomasi to, kas jau dabar šiandien yra ir galbūt, na, galima būtų ir daugiau norėti, nors ne visai tikėtina, kad bus gauta uh, Dabar valstybės narės, e, nacionalinės priežiūros institucijos e, suteikia na, daugiausia prisideda prie Europos priežiūros institucijų veiklos ir išteklių. Manau, kad reikia kreiptis į komisiją, kad pateiktų labai aišku e, visos situacijos vaizdą, kad viską spręstų rinka, kad finansiniai operatoriai e, turėtų būti juos atsižvelgta. Nemanau, kad tai pats geriausias sprendimas, bet būtų visai įdomu pamatyti ir išgirsti e, kad e, tiesiog tokia ataskaita, kurioje būtų ir e, su biudžetu, ir atskirų finansinių operatorių e, indėlis parodytas. Taigi mes ieškame bendravimo tuose piniginiuose reikaluose. Mes čia kalbame apie 2020 metus. Reikia pakoreguoti visą tai taip, kad mūsų veikla neturėtų neigiamos įtakos bendrovėms, įmonėms. Žinoma, reikia greitai dirbti, bet mm, na, nemanau, kad labai greitai pasieksime na, paskutinės ataskaitos. Ačiū, kei. Ačiū, panas pirmininkė. Na, iš e, e, ryto norėjau kalbėti, bet dabar, kadangi yra koordinatorius, perdosiu mūsų grupės nuomonę. Pradėsiu sakydama, kad ICA e, iš tikrųjų lai, palaiko tą įsis koordinuojantį vaidmenį. Mes palaikome tai, kaip buvo sudaroma grupė ir manome taip pat, kad uh, na, pirmasis tas mandatas, pagrindiniai įgaliojimai. Tai yra, reikia stengtis laikytis biudžetą numatyti ribų, bet jeigu biudžetą nepadidins, reikėtų tiesiog pasižiūrėti, kaip galima būti, pažiūrėti, kaip galima perskirstyti biudžetą ir kokios yra prioritetinės sritis. Na, daug kur mes girdime, kad, dien, kad nebuvo išleista daugiau negu numatyta, su tuo galima ir pasveikinti. Nes, na, ISIS turi tam tikras ribas. Tai dažnai tiesiog keista, kad kada yra iš tikrųjų didžiulis darbo krūvis, bet tiesiog yra laukiama, aš nežinau, kaip galima būtų iš tikrųjų pasinaudoti labiau nacionaliniais ekspertais, tiesiog galbūt pritraukti juos prie mūsų veiklos. Na, man atrodo, labiausiai toksai ribojantis faktorius tai resursai, tie ištekliai, kurių reikia. Ir man atrodo, kad per daug yra pasyviai tai žiūrima. Uh, man atrodo, kad reikėtų tiesiog pakalbėti, ką nors apie tą taisyklę, kada kalba, kad e, ištekliai ribojami. Man atrodo, kad e, šitas apribojimo e, straipsnis turėtų būti panaikintas. Na, man atrodo, čia reikėtų dėmesį teikti į ta, tas bendrasias taisyklės. Mes visi žinome, kad yra apie 400 taisyklių jau. Taip, iš tikrųjų, mes suprantame, kokia darbų našta jiems kliūva ir negalime tiesiog kurti teisės aktų tokių skuba, kaip mes tai darėme per pastarosius penkerius metus. Taigi čia labai svarbu yra lankstumas. Aš taip pat manau, kad na, pranešėjas minėjo, kad iš tikrųjų su darbuotojų samda yra gana sudėtinga padėtis. Kalbiniai reikalavimai yra problema ir jie toliau liks problema. Yra daug ES ekspertų, kurie net ne, ne, nėra įvaldę antrosios kalbos taip, kad tai atitiktų ES standartus. Taip žinoma ir kada kalbam apie įsis ir apie tai, kai ieško darbuotojų, taip aš labai gerai suprantu šitą problemą. E, ir e, vyksta tiesiog konkurencinė kova tarp institucijų, kada jie ieško iš tikrųjų patyrusių e, ekspertų. Manau, kad finansavimo modelį e, tiesiog reikėtų, bet visiškai jį keisti galbūt būtų e, dar per anksti, e, dar reikėtų politinių diskusijų šio klausimu. Na, nepriklausomybė yra gana keistas žodis. Aš norėčiau, kad kiekviena institucija būtų nepriklausoma, bet nuo ko? Ar būtų nepriklausoma nuo atskirų valstybių narių ekspertų? Uh, galbūt tiesiog nepriklausomi, e, ta prasme, kad galėtų padaryti komisijai, bet aš nežinau, ar gali būti jie nepriklausomi, ta prasme, kad neklaus, ne, ne, nesiklausytų ir nesilaikytų komisijos sprendimų arba priimtų sprendimų. Reikia visiškai, kad, kad būtų aišku, ką mes turime galvoje, sakydami nepriklausomi. A, taip, visiškai sutinku, kad. A, reikia daugiau lankstumo, bet to didesnio lankstumo galima pasiekti ir su esamu biudžetu. Man atrodo, kad tomis labai sunkiomis sąlygomis šitos institucijas atlieka e, savo veiklą tiesiog puikiai. Miguelis Viega. Ačiū. Norėčiau pasidalinti mintimis. Ir manau, labai svarbu apgalvoti, kokia yra ES koncepcija ir pati ta rinkų idėja, nes man atrodo, kad čia siūlomas požiūris yra orientuotas į rinkas. Thank you. Be to, juk svarbu pagalvoti ir apie kitas rinkas ir įvertinti, ar atliekami procesai yra sėkmingi. Tad, manau, reikia atidžiai pažiūrėti į tas tendencijas ir pabandyti išvengti galimos žalos. Tad Labai svarbu kalbėti apie tas spragas, tos trūkumus, kurie egzistuoja ir kuriuos sukelia sistema. Ir galbūt reikia apsvarstyti ir tai, ar pati ES eina tinkamu keliu, tad manau, kad mums visiems reikėtų uh, E, suremti pečius, pasidalinti mintimis ir pagalvoti, koks būtų geriausias šios problemos sprendimas. Tad būtina užtikrinti ir tų turimų išteklių tinkamą priežiūrą, be abejo, nepaprasta tai padaryti. Tačiau baigdamas taip pat dar norėčiau pasakyti vieną dalyką. Esu įsitikinęs, kad e, būtina užtikrinti tinkamą priežiūrą per keletą artimiausių metų kad būtų užtikrinta, jog e, su situacija būtų susidarojama naudojant ekonomiškai efektyves priemonės. Žalieji Svangego. Na, kai matau, jog tokie klausimai įtraukti į darbo tvarkę, numatau, kad tos diskusijos bus gana ilgos ir nujaučiu, kad bus kalbama ir apie e, tai, kad reikia padėti tašką kapitalizmui ir panašiai. Tačiau pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui. Jis tikrai daug nuveikė Europos priežiūros institucijų sferoje. Tačiau norėčiau, kad komisija paaiškintų, kaip buvo suskirstytas tas biudžetas, kai tuo pačiu metu e, kitais metais tikrai institucijoms teks didžiulis darbo krūvis, tad galbūt komisija galėtų išsameu paaiškinti, kodėl iš pradžių tarsi nebuvo pritariama tiems apkarpimams, tačiau galiausiai jie buvo padaryti. Man atrodo, tai kelia ir tam tikrų struktūrinių problemų. Ne vieną kartą jau buvo apie tai kalbėta, buvo apie tai kalbama ir nuomonėse dėl biudžeto, ir mano parengtoje nuomonėje praeisiais metais buvo tai minima. Man atrodo, kad reikėtų užtikrinti, kad rinkos generalinis direktoratas neturėtų um, priminėti tokius sunkių sprendimų susijusių su karpimais. Ir, pavyzdžiui, dabar Europos priežiūros institucijos e, biudžetas yra apkarpytas, tad, manau, reikėtų pačios biudžeto struktūros pakeitimų, tik tai padėtų išspręsti šią problemą. Be to, e, manome, kad rinkos dalyviai e, yra tam tikra šių kaštų priežastis, tad jie taip pat turėtų mokėti Tai yra principinis dalykas ir manau tikrai teisinga to reikalauti. Na, o dėl pajėgumų, ūkdymo ir kūrimo ir finansinių, finansinės ryties teisės aktų darbas yra tęsiamas. Norėtume, kad per paskutinį biudžeto ciklą Reikėtų viską atitinkamai apsvarstyti, pažiūrėti į faktus, pažiūrėti, ar buvo pasiekta norimų rezultatų. O dabar dėl EFRAK ir IASP finansavimo. Man atrodo, kad jis tęsiamas dar iš šio biudžeto, tad reikėtų apsvarstyti, ar tos maistat tai reformos vyksta taip, kaip numatyta, o jeigu ne, galbūt būtų galima užtikrinti, kad taisyklių būtų laikomasi. Ir kalbant apie ESP, apie kitas taisyklės bei jų įtaką mažoms ir vidutinėms įmonėms, reikėtų įvertinti, ar ta įtaka yra tinkama. Taip pat labai gaila, kad e, taryba nesimė pozicijos e, susilpninti euro statą daromos įtaikos. Ir mes manome, kad pirminis originalus komisijos pasiūlytas biudžetas turėtų būti sugražintas. Ačiū labai dabar Marko Valį. Dėkuoju. Mes išanalizavome ataskaitą. Ir pamatėme, kad yra neproporcionalumų e, tarp e, administratorių ir asistentų. E, santykis yra vienas su penkiolika. Na, aš suprantu, kad reikia gerai pasirengusių darbuotojų, bet galbūt krizės metu reikėtų šiek tiek pagalvoti, kad nereikėtų sumažinti tų vadovų atlyginimus. Uh, Na, o dar 20 procentų, 20 e, procentų didinimas e, biudžeto, manau, kad tai būtų per daug. Gerai, aš pritarčiau, kad reikėtų mažinti e, biudžetą ir daugiau skirti biudžeto asistentams, daugiau, kad būtų asistentų negu tų administrators. Now we are... Ačiū. Dar turime šiek tiek laiko galimybę suteikti e, žodį tiems nariams, kurie pakels ranką. Ponas Barcas. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Aš taip pat e, turiu prieš akis tą komisijos ataskaitą ir žiūriu į ją gana kritiškai nes tas 20 procentų skaičius, kuris yra numatytas, tikrai netrodo priimtinas. Aš taip pat e, rengiau nuomonę susijusiais klausimais ir norėčiau pasakyti štai ką. Jeigu kalbame apie įgyvendinimą, per keletą artimiausių metų e, darbo krūvis tikrai išauks. Ir kalbant apie susidariusią situaciją, ji netrodo primtina, jeigu komisija e, tik nori apriboti biudžetą ir taip nori užtikrinti, kad e, viskas ir toliau tinkamai funkcionuotų. Nežinia, ar parlamentas galės tam pritarti, nes Mes manome, kad tikrai reikia tobulinti situaciją, reikia gerinti finansavimą, reikia daugiau e, darbuotojų. Ir taip pritariu tam, kad buvo padidintas finansavimas e, tos mokslinių tyrimų tarnybos esančios parlamente, kad ir nedidelis finansavimo padidinimas, tačiau tikrai seniai lauktas. nes dėja, kalbant apie kitus finansavimo paskirstimo punktus, jie netrodo labai primtini. Ponas Ošvin, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Keletas kolegų kalbėjo apie finansinių rinkų dalyvių e, mokestį. Sudarė toks įspūdis, kad tai yra tarsi nemokami pinigai. Tačiau reikia įvertinti tą realų poveikį, e, kurį pajus investuotojai, pensininkai, e, nedidelius indėlius turintis piliečiai. Ir galbūt būtų galima parinkti kažkokią rekomendaciją, kurioje būtų nurodyta, kaip būtų galima e, sutaupyti pinigus, tačiau manau, kad E, jeigu tai yra įmanoma, galbūt būtų galima e, parengti tokią studiją, kurioje būtų apžvelgta situacija ir įvertinta, kur būtų galima staupyti lėšų. Matau, kad žodžio daugiau niekas neprašo, tad norėčiau suteikti žodį EPA atstovui, e, ponas Arkasas, vykdantisis direktorius. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Kadangi čia dalyvauja visų trijų agentūrų atstovai, Aš kalbėsiu tik EBA, Europos bankininkystės institucijos vardu. Norėčiau padėkoti už galimybę čia pasisakyti. Tai yra vienas iš pirmųjų mūsų agentūros ir naujo parlamento narių susitikimas. Norėčiau padėkoti ir pranešėjai bei šešėliniam pranešėjui. Labai, labai džiugu, kad e, tokia išsami informacija buvo pateikta kad buvo pristatyti pasiūlymai dėl biudžeto. Na ir norėčiau pridurti štai ką. Nuo šių agentūrų įsteigimo, nuo EBA įsteigimo 2011 metais mūsų agentūrai skirti įgaliojimai mm, nuolat augo ir jie vis dar auga. Ir mes puikiai žinome, kad tas augimas tikrai nesitęs amžinai. Anksčiau ar vėliau nutiks taip, kad viskas išsilygins, ar tas augimas taps tiesiog e, netoks ženklus. Tačiau šiuo metu, kaip įminėjau, e, tas įgaliojimų skaičius plečiasi. Na, o pateikti prašymai yra susiję su e, konkrečių užduočių įvertinimu, tų užduočių, kurias mes privalome atlikti. Visa skai... informacija yra skaidri ir mes tikrai esame pasirengę pateikti parlamentui visą reikalingą informaciją ar paaiškinimus. Norėčiau pateikti dar ir keletą skaičių sąryšė su naujojų teisės aktu dėl BRRD, bankų gaivinimo ir pertvarkymo direktyvos bei bendro pertvarkymo mechanizmo teisės akto bei e, e, indėlių garantijų sistemos direktyvos. 2015 metams yra numatyta 69 e, produktai numatyti susijęs su šiais naujais teisės aktais, tai yra 15 reguliavimo standartų, taip pat yra ir tam tikrų gairių ir Tai yra nauji įgaliojimai, nauji mandatai, tad e, tas prašymas šiek tiek padidinti bendrą biudžetą ir padidinti bendrą sumą skiriamą agentūrai tiesiog atspindi tai, kad išaugo agentūros darbo apimtis. Labai norėčiau padėkoti Jums už išsakytus paramo žodžius. E, Nebejotinai suteiksime Jums visą reikalingą informaciją, jeigu norėsite sužinoti, ką mes konkrečiai veikiame, e, ką apima mūsų įgaliojimai ir kaip mes ketiname juos įgyvendinti. Tad ačiū labai už šią galimybę. Ačiū. Dabar norėčiau suteikti žodį Karlas e, Montalovo. Jis yra EJOPA atstovas. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Ačiū už kvietimą čia atvykti. Ir Ačiū Jūsų paramą. Visi norime, kad ES Europos priežiūros institucijos istorija būtų sėkmės istorija. Norėčiau pasidalinti keliomis mintimis, asmeninėmis mintimis. Ir pirmas klausimas, turbūt, kuris visiems kyla, yra, kaip sukurti biudžetą. Pirmas dalykas. E, reikia nepamiršti, kad biudžetas yra tik priemonė įgyvendinti darbo programą. Kitas svarbus aspektas yra, kad būtų vadovavimas sąžiningų požiūrių ir bet kuris parlamento narys ar kitas susidomėjęs narys gali pasidomėti tuo, kaip yra vykdomas mūsų biudžetas, kaip jis dėliojamas. Ir, pavyzdžiui, mano kolega iš dešinės, e, pana Žensinas, yra atsakingas už e, paramą įmonėms ir e, dirba šioje srityje. Taip pat turbūt visi žinome, kad biudžetas galiausiai yra tvirtinamas narių Ir jeigu pažvelgtume į 15 metų biudžeto prašymus, yra mm, fiksuojamas 15 procentų augimas, tačiau jeigu pažvelgtume į tas tris biudžeto eilutės, pamatytumėte, kad trečioje eilutėje e, kaip tik yra sumažėję e, mm, būsimi kaštai. Taip pat e, kitoje eilutėje 13 procentų fiksuojamas mažėjimas, tad manau tai yra svarbi žinia, pozityvi žinia. Ir tai atspindi tiek ir mūsų e, narių poreikius, tiek ir ES piliečių viltis. Kalbant apie e, vykstančius procesus, reikia prisiminti 13 metais parengtą komisijos komunikatą e, dėl decentralizuoto agentūrų finansavimo ir žmogiškų išteklių programavimo. Ir yra trys agentūrų rūšis. Mes patys dar esame nauja agentūra, pradėjome savo veiklą tik 14 metais. Ir praeisiais metais turėjome apie 300 mm, užduočių veiklos ryšių, kuriuose dirbame. Na ir jeigu pažvelgtume į tuos skaičius, kurie buvo 13 metais, e, Galėtumėte paklausti, kodėl buvo pakeisti tie skaičiai. Visų pirma, reikia nepamiršti tų naujų užduočių, tų naujų veiklos barų, e, e, kuriuose mes dirbame, tačiau reikia nepamiršti ir to, kad šiemet e, tiek ir jūs, tiek ir taryba priėmė sąmoningą sprendimą paskirti būtent tokį biudžetą. Ir kalbant apie kitų metų pasiūlymą dėl biudžeto iš komisijos, palyginus su to jūsų patvirtintų biudžetu, tarsi reiškia, kad yra ignoruojama biudžetinės įstaigos valia ir priimti sprendimai. Ir kai mums yra pateikimi, pateikimi prašymai atlikti vieną ar kitą darbą, dažniausiai nesidomima, iš kur mes gausime lėšų tai padaryti. Tad manau, tai yra e, opus klausimas ir Europos parlamentui. Be abejo, suprantu, kad jūsų užmai yra ambicingi, tačiau reikia įvertinti e, ir Ir tai, ar mums pakanka paramos, juk tas papildomas užduotis reiškia papildomą pasitikėjimą. Ir išklausęs pranešėją, turiu pasakyti štai ką. Kalbant apie EIOPą, Europos draudimo ir profesinių pensijų instituciją, Prieš dviejus metus susidūrime su tam tikrais nemaloniais įvykiais, tad manau, žiūrint į ateitį, e, labai svarbu kalbėti apie tą nepriklausomą biudžeto eilutę, tam tikrai pritartume. Na, ir kai aš įsimylėjau, mano žmona man pasakė, kad Meilė tai ne tik žodžiai, tai ir veiksmai. Tai manau, šią frazę būtų galima pritaikyti ir čia. Labai svarbu kalbėti apie tai, kokių konkrečių veiksmų komisija ketina imtis. Uh, Dabar Varina Ros, esma vykdomoji direktorė. Dėkoju pirmininkė, dėkoju visiems už pakvietimą pasisakyti šiandienos diskusijose. Taip pat norėčiau padėkoti ponui Torvalds ir šešėliniams pranešėjams už e, pritarimą biudžetui. Kaip ir kiti du kolegos, mes esame nauja agentūra ir Mes buvome įkurti 2011 metais. Mes remiamės e, mintimi, kad mūsų ištekliai nuolatos didės, de, didėjant taip pat ir užduočių kiekiui, e, kuriuos e, mums skiria institucijos. E, mes turėtume pasiekti tą lygį, kur būsime nepriklausomos institucijos. Biudžetas, kuris mums skirtas 15 metams, atitinka minimalius reikalavimus, kurie mūsų manimu būtini tam, kad galėtume gyvendinti savo užduotis tiek tiesioginės priežiūros, tiek e, E, tiek tiesioginės priežiūros, tiek bendro taisyklių savado kontekste. Biudžetas, kuris buvo pasiūlytas ESMA, kaip ir kolegos minėjo, e, yra paremtas nulinę e, bazę ir yra užduočių E, kurios buvo numatytos bendrame taisyklių savade, kurios baigėsi. E, taip pat turime tam tikrų prioritetinių užduočių ir e, mes susidūrėme su sunkia ekonominė situacija ne tik Europos lygių, bet ir nacionaliniu lygiu tai daro įtaką nacionalinėms kompetitingoms institucijoms ir jos taip pat prisideda prie mūsų biudžeto. Mes pritarėme valdybos tarybos sprendimui sumažinti Europos Sąjungos lygių e, lėšas 15 e, e, metams ir e, pas mus buvo numatytas darbuotojų e, skaičiaus didėjimas. Dėl to e, padidės mokesčiai, įnašai. Bet šis pasiūlymas iš komisijos pusės iš tikrųjų kelia daug problemų. Todėl, kad yra siūlomi mažinimai ir mes susidurime su mažinimais ir iš nacionalinių kompetitingų institucijų. 15 procentų yra siūloma sumažinti mūsų biudžetą 2015 metams. Mes esame dar auganti agentūra, mums tai yra didžiulė problema. Jeigu tikrai toks sumažinimas bus įgyvendintas, reikės pergalvoti taip pat persvarstyti ir atsakomybės, atsakomybių klausimą ir tikriausiai reikės atsisakyti tam tikrų užduočių, ypač įgyvendinimo ir, kom, ir informacinių technologijų srityje, kurių iš tikrųjų reikėtų tam, kad veiktų bendras taisyklių savadas. Taigi tikrai reikėtų, kad būtų atsižvelgta į sustarimus, mūsų ankstesnius sustarimus. Ir aš su malonumu atsakysiu į klausimus, jeigu tokių e, bus. Dėkuoju. Dėkuoju dabar žodis komisijos atstovui Antoni Dempsi. Dėkuoju pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad mes komisijoje ypač Mano generalinėme direktorate, rinkos ir paslaugų direktorate jaučiame, e, jaučiame spaudimą EZA. Yra prašoma tinkamai dirbti ir naudoti tinkamą, tinkamą lėšų kiekį ir resursų išteklių kiekį. Žinoma, ponas Montaldo buvo teisus. Yra e, tam tikrų procesų, kai, tarkim, yra pateikiami prašymai iš ESA, tada komisija įvertina, e, įvertina tuos prašymus ir pateikia pasiūlymą biudžeto institucijai. Žinoma, jeigu yra papildomų užduočių skirtų esą, tada reikia į tai atsižvelgti. Ir žinoma, reikia atsižvelgti ir į vidutinio laiko tarpio finansų sistemą pasiūlymas, kuris dabar buvo pateiktas ESA, jie, jie yra atsižvelgiami į 13 metų birželio komunikatą ir 2015 metų pasiūlymas taip pat paremtas tuo komunikatu. Jūs prisimate, kad 14 metų biudžetui biudžeto institucija skiria aukštesnį biudžetą, didesnį biudžetą, negu kad pradžioje buvo prašyta. Taip pat e, pareigūnai buvo numatyti, kurie jau buvo numatyti 15 metams. E, štai dėl ko darbuotojų skaičius nepadidėjo 15 metams, todėl kad 14 metams jau buvo numatytos ir tos figūros, kurios šiaip turėjo būti numatytos 15 e, metams. Taigi tie skaičiai turėtų išlikti. Vis dėlto, žiūrint plačiau, vis dar lieka klausimas susijęs su metodu, su finansavimo metodu. Kaip žinote, komisija parengė ESA peržiūrą, remiantis e, finansavimo reglamentais ir ta peržiūra bus paskelbta mėnesio pabaigoje. Ir toje peržiūroje bus raginama peržiūrėti visus galimus variantus susijusius su ESA ateityje. Taip pat ga, būtų galimybė ir pasitelkti finansavimą iš pramonės. Esma atveju e, pramonės finansavimas jau egzistuoja. Galima išanalizuoti dar kitas, e, kitus e, variantus. Taip pat išanalizuosime ir nu, nu, nu, nutraukimo, finansavimo nutraukimo galimybę ir reikalui e, esant galėtų visas finansavimas būti užtikrintas būtent iš pramonės. Bet e, tikrai toje peržiūroje bus e, raginimas peržvelgti ilgalaikį ESA finansavimo požiūrį. Dėkoju trumpai žodis mūsų pranešėjai. Ačiū pirmininkė. Na, mėtom kaip karštą bulvę. Na, iš mano požiūrio taškas žiūrint, netokia ir karšta. Visi šešėliniai pranešėjai laikosi panašios nuomonės. A, taigi balsuoti gal nebus daug sunkumų. Na, tai Taip, siūlyčiau, kad iki 2017 metų komisija iš tikrųjų e, pasiūlytų finansinę paramą. Bet tuo galima patikėti, kai jau matysime ant stalo. Galbūt kažkas yra įjungęs stabdžius. Tai gana įprasta. Bet manau, kad rasime sprendimą kartu su šešėliniais pranešėjais. Na, Jeigu kils kokiu nors filosofiniu problemu, vėliau jas aptarsime. Bet turime tam tikrus laiko pribojimus, taigi filosofinių klausimų šį kartą negalėsime paliesti. Taigi, pagrindinė data 29 Liepos, o 3 rugsėjo jau balsuosime komitete. Labai ačiū. Darba kitas mūsų posėdis. 3 rugsėjo. Norėčiau palinkėti visiems gerų atostogų. Valeu? Valeu.